kitą sesiją. Dabar kitas darbo tokias klausimas, asociacijos susitarimas su Gruzija, Andrės Mamikins rekomendacija. Žodis ponui Mamikins keturioms minutėms. Pane. Pievērst Eiropas parlamentu uzmanību un. Pone pirmininkė, norėčiau atkreipti parlamento dėmesį į e, sustarimą su Gruzija ir jo ratifikavimą. Gruzija turi turėti teisę pasinaudoti naujomis galimybėmis ir būti e, stabilia valstybė. Gruzija visuomet priklausė Europos kultūrai. Apie 70 procentų Gruzijos piliečių pasisako už ES e, e, integraciją, už europinę integraciją. Europos Sąjunga pradėjo glaudų bendradarbiavimą prieš e, aštuonerius metus, prieš penkerius metus prasidėjo rytų partnerystės programa ir iš pradžių šios programos tikslai atrodė pernelik optimistiniai, tačiau šiandien mes e, matome, jog e, Gruzija deda labai daug pastangų ir dirba ryštingai. Aš iš tikrųjų labai nustebintas Gruzijos vyriausybės ir Gruzijos e, piliečių darbo vaisiais, nes per tokį trumpą laikotarpį Gruzijai pavyko uh, pasistumėti į priekį, įgyvendinti labai svarbių reformų, greitai įgyvendinti, nepaisant to, kad jos buvo pakankamai skausmingos. Gruzija tokias reformas buvo priversta gyventi tik tai per keletą metų. Vakarų valstybėse tokios reformos, jų gyvenimas užtruko daug ilgiau. Tačiau jos turės labai didelės reikšmės Gruzijos įtakai, todėl kad tos reformos yra susijusios ir su kova su korupcija ir su kitais labai svarbiais e, aspektais. Asociacijos sutartis reiškia, kad abi šalis turi e, užtikrinti savo atsakomybę. E, Gruzija turi sustiprinti savo žiniasklaidos e, laisvės, turi užtikrinti nepriklausomą teisingumo sistemos e, veikimą. Meli kolegos, asociacijos susitarimo dėka e, Gruzijos padėtis pagerėjo, pagreitėjo darbo vietų e, kūrimas, padidėjo prekybos apimtis su ES įvyko daug kitų teigiamų pokyčių. Europos Sąjungai taip pat atsiveria naujų galimybių bendradarbiauti transporto, energetikos ir kitokiose sektoriuose su Gruzija. Gruzijoje bus galima investuoti saugiai bei pirkti ten prekes ir paslaugas. Norėčiau padėkoti visiems kolegams, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visiems parlamento nariams, kurie prisidėjo. Tikiuosi, kad diskusijos bus konstruktyvios ir kad balsavimo rezultatai bus teigiami. Aš manau, kad Gruzijos piliečiai nusipelno teigiamų pokyčių ir manau, kad mes balsuosime už tokius pokyčius. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Avramopoulos, Europos komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėjai parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už parengtą pranešimą, ponė Andrėjus Mamikinsai. Pranešime yra daug svarbių rekomendacijų, kurios rodo, kad mes sutarėme didelių mastų dėl mūsų politikos Gruzijos atžvilgių. Europos parlamento stipri parama bus labai svarbus signalas, stiprinant mūsų ryšius su Gruzija. Ir tai sukurs puikias sąlygas artimam bendradarbiavimui su Gruzija. Gruzija yra viena iš pirmaujančių šalių ES ir tų partnerystės politikoje asociacijos Sustarimas, kurį svarstome, yra Gruzijos Europos, europinių siekių rezultatas. Tai taip pat yra mūsų ryšto skatinti demokratiškos, stabilios, klesinčios e, valstybės kūrimą šiame regione rezultatas. Tai yra labai svarbus rezultatas. Gruzija transformuosis, gyvendant mūsų bendrą darbo atvarkę. Gruzija tokiu būdu priartės arčiau ES, pagilindama savo politinį susisaistymą ir ekonominę integraciją su ES. Gruzija e, įdėks reformas, įdėkdama Europos vertybės, tokios kaip pluralistinė demokratija ir gilesnė pagarba įstatymų viršinybė ir tinkamiems procesams. Pasirašius E, sustarimą ir jį pradėjus taikyti. Surengėme pirmąją ES ir Gruzijos asociacijos tarybą lygiai prieš mėnesį Briuselėje. Pirmasis žingsnis, e, tai pirmasis žingsnis gyvendinant susitarimą. Ta pačią dieną mes padarėme išvadą, kad Gruzija e, atitinka pirmojo etapo reikalavimus dėl vizų dialogo ir antrasis veiksmų plano etapas gali būti pradėtas. Tai yra dar vienas svarbus žingsnis tame procese, kuris priartins Gruziją prie jos tikslo e, turėti bevizį režimą su Europos Sąjunga. Tiesa, kad Gruzija pasiekė svarbios pažangos vykdama demokratinės reformas po prezidentinių ir parlamento rinkimų 2012 metais ir 2013 metais. Taip pat ir po vietos rinkimų 2014 metais. Bet E, šis signalas buvo pasiūstas ir buvo gerai sutiktas. Politinis e, klimatas šalyje turi gerėti. Politinė konfrontacija ir polarizacija tai yra dalykai, kurių reikia vengti. Reikia užtikrinti erdvę e, tarp partiniam dialogui ir opozicijai. Tuo pat būdu Gruzija turi tęsti reformas teismų atžvilgių ir užtikrinti įstatymų viršenybę. Man malonu Jums pranešti, kad e, iš ankstinis e, laisvos prekybos zonos ir asociacijos sudarimo taikymas nuo gruodžio pirmos dienos jau rodo pirmosius rezultatus. Prekybos statistika rugsėjo mėnesio yra pozityvi ir stabili. Sustarimo poveikis dar turi būti patvirtintas, tačiau 2014 m. rugsėjo skaičiai rodo, kad 50 procentų padidėjo e, importas iš Gruzijos į ES, daugiausia tai yra riešutai ir mineraliniai produktai. ES ir toliau padės vykdyti reformas Gruzijoje ir padės mažoms ir vidutinėms įmonėms prisitaikyti prie naujo reguliavimo, e, naujos reguliavimo sistemos, skiriant 51 milijoną eurų e, veiksmų programai šiemet. Dabar norėčiau pakalbėti apie pastarojo metų įvykius e, atskirtuose nuo Gruzijos e, regionuose. Tai yra strateginės partnerystės regionuose. Tarp, e, pranešimai apie įvykius Pietų Osetijoje kelia nerima, kaip ir ankstesnės susitarimai tarp Rusijos federacijos ir Abhazijos. Šis panašus susidarimas e, kvestionuoja e, Gruzijos teritorinį vientisumą ir suverenumą. Tai taip pat kenkia pastangoms stabilizuoti saugumo situaciją regione. Ir tai neprisideda taip pat prie deeskalavimo. Tai taip pat prieštarauja tarptautinės teisės principams ir įsipareigojimams, kuriuos yra prisėmusi Rusijos federacija. Noriu dar kartą patvirtinti, kad ES parama Gruzijai niekur nedingo, jos teritoriniam vientisumui mes ir toliau e, remiame konflikto sprendimo e, Gruzijoje galimybę per e, tarptautinės darybas Ženevoje ir mūsų stebėsenos misiją Gruzijoje. Dar kartą noriu pabrėžti, kad Mes vertiname Gruzijos indėlį ES misiją e, Centrinės Afrikos Respublikoje per mūsų pagrindų sustarimą dėl Gruzijos dalyvavimo ES bendros e, saugumo ir gynybos politikos misijose. Baigdamas noriu pasakyti, kad partnerystė tarp ES ir Gruzijos yra e, stipri. Ji taps dar e, stipresnė Europos parlamentui ratifikavus asociacijos susitarimą. Ačiū. Merci, monsieur. La parole pour... Euh, Ačiū. Dabar žodis vienai minutai ponui Oli Ren, prekybos e, komiteto vardu. Pone pirmininkė, kolegos, gerbiamas komisijos nariai. <clears throat> Gruzija yra patikima ES partnerė ir siekia glaudesnių politinių ir ekonominių ryšių su ES, nežiūrint e, nemenko Rusijos daromo spaudimo. Mažai valstybei kaip Gruzijai e, laisvos prekybos e, galimybės šaliai puikiai pasitarnavo. Per pastarąjį dešimtmetį užsienio prekybos apyvarta išaugo beveik šešis kartus Ir šį augimą e, užtikrino e, liberalus e, Gruzijos taikomas prekybos režimas. Be to, nuo rugsėjo mėnesio taikoma prekybos sutartis su Gruzija ir preliminariais duomenimis maždaug 50 procentų <clears throat> išaugo Gruzijos eksportas į ES iš visų mūsų rytų, rytinių partnerių Gruzija daugiausia nuveikė re, reformuodama savo ekonomiką. Kitas e, iššūkis yra įgyvendinimas. Mes teikiame paramą Gruzijai e, einančiuo keliu ir linkime jai visokiojo sėkmės. Ačiū dabar frakcijų, e, kalbėtojų frakcijų vardu ponas Štetina dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, ponios ir ponai, ratifikuosime Gruzijos ir ES asociacijos sutartį po e, Ukrainos ir Moldovos, tai trečioji e, asociacijos sutartis per šią kadenciją. Jums pateiktas e, sutarties projekto siūlymas yra frakcijų bendro darbo rezultatas. Mums iškyla keli iššūkiai. Visų pirma, mes bandome viską vadinti tikraisiais vardais noriu, kad grįžtumėte į um, 20 metų praeitį, kuomet Rusija aneksavo Abhaziją, prasidėjo karas su Gruzija ir žuvo 8 tūkstančiai civilių. E, Rusija okupavo pietų Osetiją, tai buvo ta pati armija, kuri vykdė žudimus e, Čečinijoje. Vyko e, tarptautinės teisės pažeidinėjimas, po to prasidėjo karas rytų Ukrainoje. Rengdami rezoliuciją mes nesiekėme e, naudoti eufemizmų. Man, manome, kad okupaciją reikia vadinti okupaciją. Turime pamastyti ir apie tai, kad Rusijos federacija ir toliau pažeidinės tarptautinę teisę ir kad Rusijos armija įvykdys daugiau pažeidimų. Jei norime patvirtinti aiškę poziciją, mes taip pat turėtume prisimti savo dalį kalties ir, atsako, ir atsakomybės. Jei Europa būtų aiškiai pasmerkusi agresiją Čeč, Čečenijoje ir Abhazijoje, galbūt nebūtų buvę agresijos Ukrainoje. To įrodymas yra neseniai Rusijos sudarytas naujas sutarimas su Abhazija. Tai gali reikšti čeč, dalies čečienų teritorijų aneksavimą ir jų įtraukimą į Rusijos federaciją. Rengdami tekstą mes taip pat nurodėme, kad kad e, svarbu, kaip režimai yra išrenkami tose šalise. Žodis ponui Fleckenstein, socialdemokratų vardu pusantros minutės. Pone pirmininkė, socialdemokratai sveikina asociacijos sutartį su Gruzija ir laukiame glaudaus bendradarbiavimo su šia šalimi. Mes taip pat aiškiai konstatuojame, kad Rusijos bandymai per sutartis, per okupuotas teritorijas e, sukelti neramumus mūsų netgrasys. Norime padėkoti Gruzijos vyriausybei už labai išmintingą požiūrį ir bandymą spręsti šį konfliktą. Ekonominis bendradarbiavimas bus naudingas abiems pusėms. Politinis bendradarbiavimas pradės šaliai vykdyti reformas ir stabilizuoti ją. E, nepriklausoma teismų sistema, įstatymo viršenybė, kova su korupcija, skaidresnė valstybės e, valdymo e, administracija yra naudinga Gruzijai. Ateityje panašiai kaip ir Ukrainos ir Moldovos sutarčių atveju sieksime didesnio glaudumo. Tačiau kolegos turime pamastyti ir apie tai, ką tai reikš. Kaip viskas keisis. Veikia komitetas skirtas ryšiams su Armenija ir Azerbaidžianu. Panašu, kad bus sunku išlaikyti tą pačią struktūrą. Toliau ponas Jurek dviems minutėms AKR frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė šiandien vykstančios disku, diskusijos ir sprendimai, kuriuos priminėsime rytoj, e, atrodo vėluoja porą metų. Kvietimas Gruzijai pasirašyti asociacijos sutartį ir eiti ES keliu turėjo būti pasiūlytas 2008-aisiais, kuomet Rusija įvykdė agresiją prieš Gruziją. Tai būtų buvęs atsakingas ir uh, aiškus atsakas į agresiją. Europos e, rytinių šalių bendarbiavimas su ES tik sustiprins mūsų pozicijas ir padės bendrai atremti agresorių. Galbūt kitoks atsakas tuomet būtų už, užkirtas kelią e, konfliktui, šiandienos konfliktui Ukrainoje. E, kai kas galbūt teiks, kad, kad svarbiausia buvo nepamiršti Europos standartų. Tačiau atėjo laikas mums kai ką suvokti ir šiame parlamente, šioje salėje popiežius neseniai mums priminė, kad galime tikėtis iš kitų tiek, kiek mes jiems pasiūlome. Ir vertybių bei prekių mainai E, yra ir e, to europietiško solidarumo dalis. Rusijos agresija prieš Ukrainą e, yra svarbus veiksnys mūsų saugumo situacijoje. Turime suvokti, kad mums tenka užduotis teikti nuolatinę paramą šalims, kad jos išlaikytų savo nepriklausomybę atgautą po Sovietų Sąjungos žlugimo. Mes, gerai, kad mes apie tai aiškiai kalbame savo rezoliucijoje. E. Žodis ponui Nart. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra e, esminės svarbos strateginis susitarimas. Uh, Ir rezoliucijoje mes akcentuojame keletą dalykų. Mes sakome, kad Gruzija yra Europos dalis. Ir kaip europietiška valstybė, ji turi teisę pati nuspręsti, kokias e, svajonės ir tikslus puoselėti. Ir netgi asociacijos sutartis su mumis pagal e, sutartis 24 straipsnį. Tačiau visa tai nėra tik gražus žodžiai. Yra ir perspėjimo žodžių dėl netinkamo ES kriterijų ir standartų panaudojimo Gruzijoje. Ir taip pat tvirtiname e, pagrindą taikai, taip pat apibrėžiame sienas ir Taip pat e, pasmerkėme bet kokį išpolį prieš taiką ir saugumą, kaip pavyzdžiui Abhazijos aneksavimą ir pietų Osetijos aneksavimą. Tai niekam neprieštarauja. Mes nesakome, kad Rusija būtinai turi būti didelė mūsų draugė, nes yra didelė kaimynė. Mes kuriame Europos vienybę palaipsniui, kuriame taiką, o nesiekime konfrontacijos su kuo nors. Šolc guoja vardu. Dan, e, Herr Kommissar. Dėkuoju, pane pirmininkė. Pone komisijos narys, mūsų šios dienos diskusija nekalba apie Gruzijos piliečių perspektyvas. Žinome, jog vidutinis atlyginimas 350 e, eurų, jog nedarbas yra vos ne 50 procentų. Daug žmonių emigruoja į užsienį. Aišku, asociacijos sutartis atveria tam tikras perspektyvas, tačiau niekas nepaaiškino, kaip tie lūkesčiai bus pateis, kaip jie bus patenkinti. Komisija turi konkrečiau pakomentuoti šitos aspektus ir turi akcentuoti socialinius aspektus, kalbėdama apie geros kokybės darbo vietas, vertas demokratinės valstybės. Mes turime Mes turime nespausti Gruzijos, kad jie būtų lankstus Rusijos atžvilgių. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ar jūs, iš tik norėčiau paklausti, ar jūs nemanote, kad Gruzijos nutolinimas nuo ES ir izoliavimas e, galės padėti išspręsti Gruzijos ekonominės problemas. Ar tai, ar tai tikrai bus geresnis sprendimas? Ponas Šolts, atsakymas. Aš manau, kad e, šis ekonominis susitarimas numato tam tikrų iš ankstinių sąlygų, tačiau mes taip pat turime kartu pagalvoti apie tai, kaip ekonominis bendradarbiavimas uh, padės Gruzijai diversifikuoti savo ekonomiką, bendradarbiaujant su kitais ekonominiais ir prekybiniais partneriais. Dėkoju. Dabar toliau pasisakymai frakcijų vardu ponas Meseriks. Pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Mamikins. Jo pranešimas yra tikrai subalansuotas. Jame yra daug svarbių rekomendacijų, jos puikiai suformuluotos. Ir jos tikrai bus geras pagrindas tiems, kurie galvoja apie Gruzijos ateitį. Asociacijos sutartis turėtų būti palaikyta ir manau, kad mes galėsime švesti tos sutarties įgyvendinimą. Rytoj balsuosime ir e, tuomet galėsime pasveikinti Gruzijos institucijas, kurios sutiko su įvairiais pokyčiais. Komisijos narys paminėjo nemažai iš jų, taigi aš neksikartosiu, noriu pabrėžti, kad tikrai nenorėjau kvestionuoti statistinių domenų, kurios pateikė komisija, tačiau turime nepamiršti, kad laisvos prekybos susitarimai susime atneša ir socialinių sąnaudų ir mūsų parlamentas turėtų labai didžiai stebėti, kas regioninių lygių vyksta Gruzijos ekonomikoje ir socialinėje sistemoje. Labai ačiū. FDD frakcijos vardu, ponas Kastaldo kalbės 3 minutės. Ačiū, ponė. Tarptautinės politikos metafora. Yra tokia, kad jeigu politika palygintume su vandens stiklinė, tai šiuo atveju mūsų politika yra pripildyta kraujo, ne vandens. Mes labai paviršutiniškai elgiamės ir tai man kelia baimę. Mes iš penkių žvaigždučių judėjimo pasisakome už Europos perspektyvas ir už Kopenhagos kriterijų taikymą visoms šalims. Tas pasakytina apie Moldovą, Ukrainą ir Gruziją. Todėl dėl šių šalių mums kyla labai daug klausimų. Ir būtent dėl šios priežasties mes balsavimo metu susilaikysime. Reikia kalbėti apie tai, kad kad ES daugelį valstybių narių nepakanka pajėgumų įvykdyti savo prisimtus įsipareigojimus. Tik laisvos prekybos sutartis e, gali nešti nemažai e, grėsmių ir dabar bandome dar ir kartu su jungtinėmis valstybėmis pasirašant laisvos prekybos susidarimą sukurti kažką panašaus į e, ekonominę NATO struktūrą. Mes turime savęs paklausti, iš tiesų norime sustiprinti savo ryšius su Gruzija, ar norėtume sustiprinti ir pagerinti jungtinių valstijų ir tarptautinių koncernų, taip pat gaminančių ginkluotę apyvartą. Mes esame realistai, laikomės e, principų ir vertybių ir raginame, kad visos šalis prisimtų atsakomybę, taip pat ir Junktinės Amerikos valstijos. Prieš 25 metus buvo nuversta Berlyno siena, ES ir JAV šiuo metu bando pastatyti kitą sieną toliau į rytus. Todėl mes, europiečiai, čia tikrai galime daug ką prarasti dėl tokių veiksmų, galbūt dar ne per vėlu viską pakeisti nusekliai elgintis. Ačiū, panašu, prat. Asociacijos susitarimu Europos Sąjunga nau, jau naują etapą pereis. Dabar kas dėl e, plėtros ir asociacijos sutarčių, tai kaip galima tai būtų surezumuoti? Pirmiausia, <clears throat> Europos Sąjungos skurdumas nuo 2004 metų, kai buvo, nuo pat 2004 metų, kai įstojo naujosios šalis, nei vienos iš tų naujųjų šalių BVP e, vidurkis nesiekė ES e, vidurkio BVP 12 procentų BVP vidutinis nukrito e, lyginant su tais metais. Taigi, Gruzijos, Moldovos e, ir kitų šalių e, asociacija, tiksliau sutarimai dėl asociacijos sutarties, e, tik tai nuskurdins ES. Be to, taip tik tai pagilės ta, ta koskira tarp Rusijos ir tarp ES. Rusija turi savo nuosavą įtakos zoną ir dabar ta NATO ir ES plėtra e, tik tai e, žalos daugiau atneša. Na, be jokios abejonės, kad Gruzija, Moldova ir kitos šalis pačios turi nuspręsti, tačiau dėl to gali būti prieinama netgi prie pilietinių karų. Dabar kas dėl Prancūzijos interesų ir kas dėl Europos taikos Europoje, būtent dėl tų visų e, priežasčių mes balsuosime prieš. Jums yra dvi mėlynosios kortelės pateiktos. Ar priimate klausimus? Pirmiausia, ponia Kalnietė. Kalnietė. Norėčiau paklausti kolegos iš Prancūzijos štai ko. Kalbėdamas apie tai, kiek mes turėjome sumokėti ES plėtrai, dėl ko jinai nukentėjo ir nuskurdo. Ar jūs suvokėte, kad e, gerokai išsiplėtė jos vidaus rinka? Maždaug šimtas milijonų e, klientų prisidėjo vartotojų ir tai reiškia ir papildomą naudą ir pačiai Prancūzijai. Pana Šapranas, aš Pirmiausia, manau, kad e, Prancūzijos ekonomika nuostolių patyrė, pramonė nuostolių patyrė, taip pat ir kitose šalise tas nutiko. Kai mes integravome skurdžias šalis, e, jų e, ekonomikos pakelimo lygis daug kainuoja, lygiai taip pat, kiek tai kainavo, pavyzdžiui, Vokietijai susivienijus. Taigi, mes turtingiausiems Europos piliečiams primetame labai didelius kaštus. 30 e, sekundžių antrai korteliai. Ar jums netrodo, kad ES pati savo ryšasi akmenį po kaklu, kurdama valiutų sąjungą ir kad tos sąjungos kaštai daug didesni nei E, nei mm, kitos sąjungos ir kad e, plėtra atnešė daug daugiau naudos nei kainavo. Pirmiausia, aš manau, kad Gruzija turi europinį identitetą, tas man problemų nekelia, bet man atrodo, kad iki laisvos priekybos dar ir kitų buvo ryšių. Aš manau, kad nebūtina yra asociacijos sutartį pasirašyti tam, kad priekyba vyktų. Tiesiog sakau, kad e, e vakarų ir centrinės Europos šalis, ES valstybės narės turi apsaugoti savo ekonomiką. Na, be jokios abejonės monetarinė kaina yra didelė, bet mes už tai kovojome juk. Dabar žodis ponui prieda. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Mane visada labai stebina, kai Čia, pavyzdžiui, vakar netgi dar kartą tai buvo padaryta, pasakyta tiksliau, mm, Maskvos e, požiūris yra labai entuziastingai ir su didžiausia retorika reiškiamas. Pone Šapranai, jūs klystate dėl ryšių su NATO. Jūsų paminėto šalis, pavyzdžiui, Moldova, nenori stoti į NATO. Jūs čia dabar kažką tai išradinėjate, jūsų draugų čia istorija yra. Na, jeigu gerai supratau iš spaudos, tai partijai jūs taipogi duodate pinigų, finansuojate. Štai pavyzdžiui, nacionalinis frontas Prancūzijoje yra finansuojamas Maskvos. Na, jūs sakysite, kad Europoje įmanoma skolintis. Mes jūsų atsakymus puikiai žinome iš anksto. Tačiau dabar, pona Šapranai, tiek Gruzijoje, tiek Moldovoje, Kišiniove, tiek Kijeve, e, Ukrainoje žmonės turi teisę pasirinkti tarp e, laisvos e, visuomenės, laisvės visuomenės, tarp laisvos prekybos ir e, sovietinės valdžios autoriteto, kai yra sprendžiama už kitus. Manau, kad jūs pirmenybę sovietmečiui teiktumėte, e, nes dabar ukrainiečiai, gruzinai ir Moldo, Moldovos gyventojai turi nuspręsti patys, o ne už juos Maskva turi nuspręsti. Taigi jie patys turi apie tai dėl to pasirinkti. Jeigu jūs dabar jau žvelgiate karą ir sakote, kad vargšai ukrainiečiai, Moldovos gyventojai ir gruzinai, na, man atrodo, kad ne vieta čia apie tai kalbėti. Čia yra solidarumo e, organizacija ir būtent todėl mes e, entuziastingai balsuosime už asociacijos sustarimą su Gruzija, kaip kad tai darėme dėl Moldovos ir dėl Ukrainos. Dėkoju. Ponas Sopranai norėtų užduoti papildomą klausimą. Ar jūs pritarėte? Galite tą klausimą perduoti Maskvai, sako kalbėtojas. Euh, Gerbiamas ponė, Nereikia dezinformuoti kolegų. Mes iš Maskvos negavome pinigų. Mes kreipiamės į privatų banką paskolos, nes mes e, galime laisvai pasirinkti, iš kur skolintis. Kiek žinau, paskola nėra dovana ir mes turėsime privačiam bankui tuos pinigus gražinti. Kitas dalykas, gerbiamas ponė, kai jūs kalbate kai jūs ginate strateginius amerikiečių interesus, aš jūsų Vašingtono e, atstovavimu nekaltinu. Jūs turite savo požiūrį, aš turiu savo požiūrį. Ir aš gal aš dabar išsakau Prancūzijos ir ES požiūrį. Έχετε, κύριε Πρέντε, επίση μια, κίτρινη, μια μπλε κάρτα από τον κύριο Καρίμ. Τη δέχεστε. Yra dar vienas noras užduoti papildomą klausimą. Ar jūs sutinkate su pono Karins klausimu? Prašau. Uh, Mr. Preda, I am obliged to you for accepting my blue card. You Jeigu, dėkuoju, kad pritarėte mano prašymui. Jūs aiškiai iškėlėte labai aišku aspektą. Čia mes matome labai aiškias uh, mintis kelia, kylačias iš dešiniųjų ekstremistų ir uh, E, kurios atsispindi ir prorusiškoje žiniasklaidoje, kurioje pasisakoma prieš NATO ir taip pat, tai taip pat turime ir proputinišką arba priešputiniškas e, e, ideologiją žiniasklaidą ir tos grupės yra labai aiškiai pasiskirčiusios. Ir, ar mes neturėtume dabar imtis kokiu nors aiškių tyrimų, kas darosi šiuose rūmuose? Μπορείτε να απαντήσετε και στις δύο. Pone Preda, ar jūs e, galbūt galėtumėte iš karto jie buvo papildomus klausimus e, atsakyti? Tik prašau trumpai. Aš neatsakysiu ponui Šapranui, nes aš, kaip jau ir iš pat pradžių sakiau, tegu savo klausimus jis siunčia Putinui ir savo draugams privačiame banke. Na ir atsakysiu į tai, ką sakė kolega iš Didžiosios Britanijos. Na, be jokios abejonės mus labai neramina tai, kad uh, E, tai, kas vyksta su nacionaliniu frontu, vyksta ir Moldovoje. Štai pavyzdžiui, Moldovos viena partija kreipėsi į Rusijos banką. Tai yra nepriimtina. Europos parlamentas Strasbūrė nėra ta vieta, kur turi būti girdimas Maskvos balsas. Dėkoju, dabar žodį suteikiu ponui Baštinaro. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, kartais Mums susidaro įspūdis, kad čia kalba Maskva, tačiau tai jau kita istorija. meritelor și progreselor. Susitarimas e, su Gruzija yra pripažinimas e, pastangų ir ilgalaikio to proceso, kuris buvo vedamas su mums draugiška šalimi Gruzija. Juodosios jūros regiona, regione situacija labai sudėtinga. Todėl ES politiniais ir ekonominiais būdais turi palaikyti e, Gruziją tam, kad būtų atsverta Rusijos destabilizuojanti įtaka. Aš norėčiau tik tai pasakyti e, Gruzijos, e, mūsų Gruzijos draugams, kad e, mes juos remsime. Mėly kolegos, aš siūlau jums e, laikyti Gruziją kaip e, dėlionės vieną dalį. Juodosios jūros regione štai po Krymo aneksijos ji pasirašė e, strateginės partnerystės sustarimą su Abhazija. Ir tai tik tai uh, rodo Rusijos vaidmenį tame išaldytame konflikte. Ir paskui, ko gero, savo pasitelkdama uh, tradicinius rusiškus metodus, Maskva bandys okupuoti regioną. Uh, Aš manau, kad ši asociacijos sutartis yra tik tai pradžia tų visų pastangų, kurios sudėtingos yra sunkios, bet kurių reikės imti Gruzijoje e, šioje šalyje partnerėje. Panas Tanukas, minutė. Rusija toliau tęsia Gruzijos teritorijos dalies okupaciją ir persikė būsius vyriausybės narius, taikos aktyvi teisingumą buvusio prezidento atžvilgiu. Nepaisant to, šie metai buvo labai įdomus vertinant ES ir Gruzijos tarpusio partnerystę mūsų frakcija. Škai pritarė e, asociacijos ir prekybos susitarimui, nes tai sustiprina Gruzijos politinė asociacija su ES ir jos ekonomikos integracija į didžiausią pasaulio rinka pasirašydama sutartį Gruzija prisėmė atitinkamus įsipareigojimus dėl teisinės valstybės principo laikymosi, dėl reformų būtinybės, dėl žmogaus teisų ir laisvų stiprinimo bei demokratinių institucijų kūrimo ir stiprinimo. Šis susitarimas sustiprins politinį dialogą tarp Gruzijos ir ES, įtraukiant mažumų pilietinės visuomenės atstovus be taisyklių ir reglamentų rinkinio šis geras susitarimas priartins Gruziją prie ES ir e, padės atsispirti Gruzi, Rusijos revanšistinėms jėgoms. Ačiū dabar ponas Užtrevičius pusantros minutės. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos, ponas ir ponai, rytojus ratifikacija reikš istorinį žingsnį svarbu ES ir Gruzijos tarpusavio santykiams. Ši šalis ir toliau E, išlaikys europinį pasirinkimą, kuris buvo 2003 e, pradėtas. Europos Sąjunga, Europ... E, Gruzijos gyventojai pasitikė. Ir tai yra labai svarbu, siekiant atsilaikyti prieš Rusijos spaudimą. Rusijos Abhazijos vadinamoji partnerystė, tik tai bandymas teisiškai įforminti Gruzijos teritorijos dalies okupaciją. Šis ratifikacijos susitarimas nėra kalėdinė dovana Gruzijai. Tam, kad e, susitarimo nuostatas įgyvendintų, Gruzijai reikės labai daug pastangų ir e, gebėjimų. Pavyzdžiui, 2015 numatoma 72 teisės aktus patvirtinti Gruzijos parlamente, taip pat tęsti demokratinės reformas, stiprinti rinkos ekonomiką pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę, jų gerovę. Mes taip pat tikimės Gruzijos teismų sistema išlaikys nepriklausomumo ir skaidrumo egzaminą, neperskis politinių oponentų. Gruzija reikia nacionalinio susitaikymo ir jo reikia nemažiau nei teisinių reformų. Todėl Europa bus tiek reikalaujantis, tiek bendrabiaujantis partneris. Laimingų naujų metų linkime Gruzijai. Ačiū dabar ponia Hautala kalbės. Georgija, siitä, että se tekee vapaan valinnan. Gerbiamas pirmininkė, mes galime tik tai pasveikinti Gruziją, nes ji laisvai pasirinko. 69 procentai gruzinų pageidauja, kad būtų pastrašytas asociacijos susitarimas. Šioje asamblėjoje beveik taipogi konsensusas yra pasiektas dėl to, kad mes taipogi to pagidaujame. Gruzijoje yra padaryta daug pažangos, ypač pavyzdžiui, teisingumo nepriklausomumo srityje, tačiau turiu pabrėžti, kad tas darbas turi būti tęsiamas. Visi kaltinimai turi būti atskirti nuo politinių procesų. Manau, kad Gruzijoje taipogi yra e, pagidaujama to kelio. Mes turime puoselėti prekybinius ryšius e, dėl to, kad šiame regione kai kurios šalis sukasi Europos Sąjungos, kai kurios šalis Eurazijos Sąjunga. Taigi mes turime užtikrinti, kad Gruzija galės prekiauti visomis kryptimis. Na ir dar norėčiau patikslinti kai ką. Visai neseniai e, buvo bendradarbiavimo su vyriausybė politinių problemų. Tikiuosi, kad galbūt to sustarimo pasirašymas paskatins glaudesnį bendradarbiavimą tarp partijų. Ponas Obamaja, ačiū, ponė pirmininkė. Ir, ir šiais metais mes turime trečią šalį, su kuria norime ratifikuoti susitarimą, asociacijos susitarimą. Ji pasiekė nemažai pažangos, pažiūrėjau, savo saugumos rytyje. Ir mes E, per šį asociacijos kelią paskatinome ir pabrėžėme Gruzijos e, didelę pažangą ir jos e, pastangas ir toliau modernizuotis ir demokratizuotis. Ir tie, kas tai kritikuoja, jie elgesi netoleruotinai, jie ignoruoja tų žmonių pozicijas, kurie turi pilną teisę išreikšti laisvai savo nuomonę tai pabrėždami ir tarsi demonstruodami, kad Gruzijos, pati Gruzijos visuomenė nes, nenori e, šio asociacijos sutarimo. Mums reikia šioje šalyje kaip tik skatinti taikos judėjimą, o ne nuolat e, kelti kažkokias e, priešiškas nuotaikas. Mes turime, pasirašydami tokius asociacijos susitarimus, turime atsakingai elgtis tų šalių visuomenių atžvilgių ir padėti joms toliau modernizuotis ir eiti demokratijos keliu. Dėkuoju. Pane Kalnietė. Pane pirmininkė, kolegos, rytoj mes ratifikuosime asociacijos susitarimą su Gruzija ir aš norėčiau pabrėžti, kad mes šį susitarimą E, sudarėme su visa Gruzija, tik skaitant ir jos okupuotas teritorijas, e, Sinkvalį, Abhaziją. Ir mes kreipiamės į Rusiją baigti šių, šių regionų okupaciją. Mes e, turėtume toliau visomis e, išgalėmis e, skatinti ir remti šio šalies integraciją ir, Europos, ir kelią Europos Sąjungos link. Ir ieškoti bendro konsensuso dėl reformų įgyvendinimo, apie kurias yra kalbama ir asociacijos sustarime. Dėl to, ar visomis priemonėmis Grusijos vis, vyriausybė turi užtikrinti, kad e, e, vykdomi e, teismo tyrimai dėl tam tikro, piknaudžiavimo tam tikromis galimis, tarnybinė padėtimi ir neteisėtų veiksmų, teismų veiksmų turėtų būti vykdomi kiek manoma skaidriau ir sparčiau. Ir e, tai turėtų prisidėti prie dabartinės ir, ir e, prieš tai buvusios vyriausybės legitimumo stiprinimo. Mes turime parodyti, kad e, ši valstybė, kaip ir kitos regiono valstybės, turi Europos perspektyvą ir kada nors galės tapti ES valstybę nare ir taps, ateis ta diena, kai Gruzija taps ES plėtros dalimi. Dėkoju joms yra užduodamas klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar jūs pritarėte, ar leisite jums užduoti tą klausimą, ponia Kalnietė? Paldies priekšsėdėtāji kungs, cienījama Kalnietis kundze. Es tā sapratu no jūsų. Ačiū, pana pirmininkė, pana Kalnietė, jeigu teisingai supratau iš jūsų kalbos, jūs prieš pastatote tarpusavėje dvi galimybės arba šalis turi bendradarbiauti su Rusija arba su Europos Sąjunga. O ar nematote galimybės, kad šalis būtų integruota Europos Sąjungoje ir palaikyti gerus ekonominius ryšius su Rusija tuo pačiu metu? Man Mīkinkungs, protams, izvēlēties Eiropas integrāciju. Žinoma, ponia Mamīkinai. Integracija į Europą nereiškia, kad mes atsiribojame nuo likusio pasaulio. Serbija turinti šalies kandidatės statusą yra pasirašysi laisvos prekybos susitarimas su Rusija. Žinoma, kiekviena šalis gali laisvai pasirinkti. Ir žinoma, tokį pasirinkimą turi ir šalis partneris. Tačiau tai, kaip dabar Rusija elgesi savo kaimynais, ji priverčia pasirinkti vienokią ir kitokią bendarbiavimo kryptį. Manau, kad tai nepriimtina. Pusantros minutės dabar kalbės ponas Piri. Pone Piri. Noriu pareikšti višką parmą asociacijos sustarimui su Gruzija. Tai yra logiškas ir būtinas žingsnis siekiant įgyvendinti ekonominės, socialinės, politinės reformas, kurios būtų <clears throat> naudingos ir kurių reikalauja Gruzijos žmonės. <clears throat> E, ir tai e, netrukdo toliau vystyti bendarbiavimą su ES Gruzijai. Valstybės narius turėtų kuo greičiau ratifikuoti šį sustarimą, kad jį būtų galima kuo greičiau įgyvendinti. Ir e, taip valstybės narės parodytų, kad jų požiūris į šį bendradarbiavimą yra rimtas ir kad viskas nėra tik surašyta ant popieriaus. Šis susitarimas tik dar labiau sustiprintų Gruzijos pasirinktą europinį kursą, e, padėtų stiprinti nepriklausomą teismų sistemą, žmogaus teisės, užtikrintų žmonių gerovę ateityje ir Gruzijos visuomenė e, čia taip pat labai svarbu vaidmenį atlieka paremdama tiek europinę kryptį, tiek ir skatindama reformas. Kalbant apie Rusijos ir Abhazijos neseniai pasirašytą susitarimą ir galbūt panašų sutarimą, kurį ketiname pasirašyti su pietų Osetija. E, Rusijos dalyvavimas šiame konflikte yra realybė, mes negalime apsimesti, kad jos nepastebime. Todėl turėtume e, savo santykiuose su Gruzija tai taip pat atsižvelgti. Matytume tinkamus terminus, ponas Belderis. Ačiū pirmininkė, 2015 metai bus labai svarbus derantis dėl Irano brandolinės programos tarptautiniu mastu. Tačiau ką šis klausimas turi bendro su mūsų e, dabartinė diskusija dėl Rusijos ir Gruzijos asociacijos sutarties atsakymas yra labai aiškus ir trumpas. Gruzija e, šimtai Irano įmonių veikia, tuo tarpu Teherano režimui yra taikomos tarptautinės sankcijos ir tokiu būdu jos yra apeinamos ir e, jų, jo savo veikla e, prisideda prie Irano branduolinės programos įgyvendinimo. Kokiu veiksmu dabar imasi ES bendrabiaudama su Gruzijos valdžia tam, kad užkirstų kelią Irano branduolinių e, brandoliniams bandymams ir tai yra labai svarbu, turint omenyje paskutinį darybų etapą su Iranu dėl brandolinės programos. Pone Lunačiak dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, kaip kolegos e, žalieji pasakė, kaip mano kolegos sakė, žalieji vertina ir remia šį susitarimą, kadangi tai yra ir Gruzijos opozicijos didžioji dalis ir dauguma visuomenės dalis Gruzijos pasisako už šį susitarimą. Ir, e, mes e, ratifikavę tokį sustarimą, sukursime, galbūt jau sušvelninsime tą e, visuomeninę polarizaciją šioje šalyje ir taip pat atversime kelią ekonominėms, socialinėms reformoms ir taip pat teismų sistemai reformuotis. Jis Mes žinome, jog tenai e, nuolat pasireiškia islamofobijos, e, homofobijos e, reiškiniai ir mes prisidėsime prie tokių um, išpolių ir atitinkamai nusikaltusių veik, asmenų patraukimo atsakomybėn prieš teismus. Man taip pat įdomu žinoti, ar Gruzijoje eksploatuojamos E, atominės elektrinės turės būti kaip nors e, prižiūrimos ir, ir kitaip restruktūrizuojamos atsižvelgiant į ES galiojančius tarptautinius saugos standartus. Norėčiau, kad komisija tai atsakytų. Ačiū pirmininkė. Aš palaikiau ir palaikau uh, mūsų kolegos Mamykino intensyvų darbą dėl uh, rytojaus uh, klausimą. Tai yra asociacijos sutarimo su Gruzija. Labai daug apie tai diskutavome užsienio reikalų komitete ir kitur. Rytoj Gruzijai bus labai svarbi diena. Tai prasidės naujas ryšių su ES etapas. Tai bus tik tai patvirtinta Gruzijos europinė orientacija. Gruzija yra rytų partnerystės šalis. Dar yra ir kitų e, šalių pasekusių Ukrainos pavyzdžių. Tai yra Moldova ir Gruzija. Na, labai gaila, bet šiuose šalyse, e, tiksliau regione, dėl Rusijos veiksmų e, vyksta išaldytas konfliktas. Rusija bando surasti savo vietą regione ir primesti tam tikrus sprendimus. Šiame kontekste asociacijų sustarimas tik tai sustiprins e, mūsų ryšius taipogi sustiprins saugumą šių trijų šalių. Labai svarbu yra e, pasinaudoti šiuo instrumentu tam, kad būtų sustiprinti tokie aspektai, kaip kad pavyzdžiui teisinės valstybės kūrimas, teisinės e, sistemos nepriklausomumas, teismų sistemos tiksliau nepriklausomumas. Aš kolegams iš Gruzijos siūliau tik, tik tai E, konsultuotis su ES valstybių narių konsultantais, galintiems jiems padėti, galinčiais jiems padėti. Gruzijoje e, teisingumas neturi būti naudojamas selektyviai, ypač e, dėl tam tikrų konfliktų. Taigi mes jiems linkime sėkmės visokiojo šiame darbe. Ponas Žavai dabar. Buvo pakankamai sėtinga diena šiandien, tačiau ši diskusija labai e, svarbi atversinti naują skyrių ES Gruzijos tarpusavio santykiuose. E, akivaizdu, kad laisvos priekybos e, zona erdvėjai, kurią galės Gruzija įstoti, bus labai naudinga. Gruzijos gyventams, taip pat Europos Sąjungai, šis sustarimas atneš naudos. Noriu pagirti Gruzijos e, valdžios institucijas už pradėtas vykdyti reformas. Aš šiandien buvau sustikęs su Gruzijos parlamento atstovais ir dabartinė Gruzijos e, svajonės koalicija yra socialdemokratinė vyriausybė, patvirtino seniai kovos su diskriminacija įstatymą e, priėmė, tačiau reikia priminti, kad šis susitarimas yra pasirašomas ne su skromis politinėmis partijomis, o su visa Gruzijos valstybė ir neturėtų prisidėti prie politinės įtampos stiprinimo tarp Gruzijos politinių e, partnerių. Žinoma, reikia reformų, ypač teisingumo sistemos srityje, reikia paminėti teismų sistemos, e, kolektyvinio, tai yra selektyvinio teisingumo problemą, tačiau baigdamas savo kalbą noriu pasakyti, kad Junktinės karalystės vyriausybė dar nėra ratifikavusi e, sustarimas su Kroacija susitarimą jau turėtų greitų laikų ratifikuoti, turėtų būti dešimtoje valstybė narė, mano šalis tuo tarpu dar to nepadarė, tikiuosi, kad greitų laikų tą padarys. Ponas Karimas dabar. Pana pirmininkė, ačiū už sutiktą žodį, kadangi pirmininkauju e, delegaciją ryšiams su pietų e, Kaukazu, džiaugiuosi, kad pranešėjas savo pranešime naudoja aiškius apibrėžimus dėl Gruzijos užtikrintos europinės ateities. Gruzija turi jausti Europos solidarumą, stebėtojų misijos veiklos pratesimas yra vienas iš aiškių signalų. Gruzijos vyriausybė dabar e, turi pradėti įgyvendinti numatytas reformas asociacijos sutartyje ir mes pripažįstame E, kad e, tie pokyčiai bus susiję su rimtais politiniais iššūkiais, tačiau reformas reikia vykdyti. Asociacijos sustarimo vykdymo stebėsena ir e, laisvos prekybos sustarimo įgyvendinimas yra klausimai svarstomi taip pat tarp parlamentinio bendrabiavimo komitete. Ir todėl Europos parlamentas turėtų padėti Gruzijai įveikti visus ateities iššūkius kurių Gruzija gali sulaukti iš Rusijos federacijos. Tikiuosi, kad rytoj Europos parlamentas pademonstruos ryštingą poziciją Gruzijos atžvilgių. Jums norim užduoti klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate į pono Karverio klausimą atsakyti? Ačiū. Pone Karimai, jūsų partijos vadovas, jungtinės karalystės premjeras kažkada yra pasakęs, kad Europos Sąjunga turėtų e, tęstis nuo Atlanto iki Ramiojo vandenino. Dabar mes kalbame apie Gruziją. E, tai kaip Jūs vertinate tą svajonės įsipildymą Jūsų partijos pirmininko atsakymas? Europos Sąjunga grindžiama mūsų vertybėmis bus naudinga ne tik Europos, bet ir viso pasaulio žmonėms. O tai, kad mano šalis ir mano vyriausybė turi tokią ES viziją, kuri būtų stipri ir vieninga ir kurią sudarytų e, šalis besiriminčios bendromis vertybėmis. Manau, kad ta pozicija verta paramos ir aš ją remiu. Laikau. Ponas Andaktuson dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastaraisiais metais Gruzijos parlamentas buvo žemės pozicija įvairiai, įvair, dėl įvairių pasiūlymų, dėl naujų įstatymų ir reformų, kuriais būtų įmanoma stiprinti bendradarbiavimas ES. Sprendimas dėl asociacijų sitarimo ir ratifikavimo yra šių pastangų rezultatas ir istorinis žingsnis Gruzijai keliaujant į laisvę. E, Gruzija apsisprendė eiti e, Europos keliu ir jį pasirinko nepaisant spaudimo iš Rusijos pusės ir Rusijos grasinimų. Rusija labai gerai suvokia, koks svarbus yra šis susitarimas. Tai žino ir Ukraina, ponas Porošenko priemė sprendimą dėl asociacijos susitarimo, paminė, vertin jį kaip svarbiausią jo šalies sprendimą po e, Sovietų Sąjungos griūties. Ir Gruzijai šis susitarimas yra susijęs su esminiais ateities klausimais. Tai yra ši šalis dabar yra sankryžoje ir turi apsispręsti, ar jie turi artėti prie ES, ar turėtų e, būti valdoma ir reguliuojama e, žmonių iš Maskvos. Ir e, dabar Gruzija, tie, kurie balsuos už, jie atsistos teisingoje tos kryškelės vietoje, o kurie balsuos prieš, balsuos už Putino veiksmus ir ketinimus. Asociacijos sustarimas ir su e, Ukraina taip pat e, matome, kokia yra to, to, to susitarimo prieimimo e, kontekstas. Mano šalies Švedijos svarbia, valdžios atstovai dėja kol kas elgesi iki šiol proputiniškai. Pro Taigi čia taip pat kyla klausimas, ar mes balsuosime už Putiną, ar vis dėlto už Gruzijos reformų kelią ir vakarėjimą. Dėkoju. Pana Liberatskis žodis, ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti ponai Mamikinai pranešėjai už jo istorinės svarbos pranešimą, nes e, būtent e, po keliolikos metų galėsime pasakyti, kad viskas prasidėjo nuo šių diskusijų šiame Europos parlamente. Visiems tiems, kurie e, stebisi dėl dabartinio ES veiksmų noriu aiškiai pasakyti, kad ši valstybė yra dar viena, kuri nori perimti ES vertybės, teisinę sistemą, tą santvarką, kuri veikia ES. Čia pas mus Gruzijai tai reiškia didelio darbo pradžią. Puikiai žinau, kiek darbų reikia nuveikti, norint įstoti į ES. Tačiau turi kažkada pradėti, pirmiausia, atsisakydami selektyvaus teisingumo ir čia nekyla jokios dilemos tarp to, ar mes renkamės e, Putiną ir Europinį integraciją. Gruzin, Gruzinai jau patys pasirinko, mums reikia jiems tik padėti. Ačiū dabar, ponas Marijas. Kirie Pitropė, kirie Avramopulė. Pone komisijos nariai, pone Avramopolus, asociacijos susitarimas tarp ES ir Gruzijos prisideda prie šios šalies kurso link ES link, pademonstruoja šį kursą, tačiau ji turi pas, laikytis visų nustatytų principų, tai yra e, teisės viršenybės, taip pat e, mažumų teisių, e, saugoti mažumų teisės. Taip pat turėtų būti atkreipiamas dėmesys ir į e, Graikijos mažumų, tai yra graikų mažumos, jau tai šimtmečius gyvenančios e, šios šalies teritorijoje teisės. E, taip pat reikia numatyti galimybės šios mažumos atstovams grįžti į savo gimtają šalį, jeigu jie taip apsispręstų ir norėtų tą padaryti. Taip pat gražinti turtą, kuris buvo iš jų atimtas praeitįje ir gražinti visą ne tik nekilnojimą, bet ir kilnojimą turtą, kuris buvo iš jų atimtas. Tai yra labai svarbi tema, kuri iki šiol buvo ignoruojama. Dėkuoju, ponas Kukan. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, kolegos. 2014 metai turėtų būti vertinami kaip unikalūs metai Gruzijai keliaujant Europos Sąjungos link asociacijos susitarimo ratifikavimas e, pagaliau tampa realybė, nepaisant e, jautrios padėties šiame regione ir e, iš, išornio spaudimo iš Rusijos pusės. Vis dėlto mes turėtumėme pritarti ir džiaugtis Gruzijos politinių partijų ir visuomenės aiškaus konsensus, aiškių konsensusų, eiti tuo Europos keliu. Ponos ir ponai, Taip apsisprendus ir pademonstravus tokį europietišką įsitikinimą, mūsų prievalė yra paremti šią šalį jos, jos ir jos strateginę orientaciją, ypač tokioje situacijoje, kai e, pagrindinė iš, išorinė e, pagrindinis išorinis e, spaudimas ateina iš Rusijos, kuri yra okupavusi Abhaziją ir Pietų Osetiją, Gruziją E, turėtų toliau forsuoti savo F reformas ir e, mes turėtume tai užtikrinti e, Gruzijai ir įtikinamai tą daryti, tai yra pademonstruoti savo paramą Gruzijai, ginant savo teritorinį vientisumą. Asociacijos susitarimas yra pirmasis svarbus žingsnis O vizų liberalizacijos klausimas, tikiuosi, bus kitas klausimas, kurį mes spręsime. Mes turėtume užtikrinti, kad nebus jokių, neliks jokių kliūčių Gruzijai e, einant į Europą. Žinoma, jos laukia dar esminės reformos, tai bus sunkus ir ilgas kelias, tačiau visą tai galima supaprastinti Gruzijos pademonstruotų įsipareigojimų e, orientuotis į Europą ir be abejo su mūsų visokiojopą parama. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponas Kristėja. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Rytoj parlamentas apsispręs dėl trečiosios kartos asociacijos susitarimo e, po su Gruzija, po to, kai buvo ratifikavimo, po to, kai buvo ratifikuotas sutarimas su Ukraina ir Moldova, pripažinus e, padarytą pažangą ir taip pat e, e, suvokiant Gruzijos įsipareigojimą toliau eiti Europos keliu. Šis susitarimas. Šie susitarimai buvo, dėl jų sprendimas buvo priimtas prieš keletą mėnesių Briuselyje. Ir šis parlamentas jau yra balsavęs dėl asociacijos sutarimų ratifikavimo su Moldova ir su Ukraina, o ratifikavus, prieimus tokį sprendimą dėl asociacijos sutarimo su Gruzija, mes parodysime, kad e, siekiame paremti šios šalies visuomenės siekius. Ir Aš tikiuosi, kad mes rytoj pademonstruosime tokią pat balsavimo galę, kokią demonstravome atitinkamame komitete ir ratifikacijos procesas bus sklandus. Dėkoju. Ačiū ponas Piotrovski. Vieną minutę. Micro. Doesn't work. Yeah? Okay, thank you. Uh, E, dziękuję bardzo. Labai ačiū. Europos Sąjungos institucijų priimtas sprendimas ir Europos parlamento pranešimas atitinka Gruzijos visuomenės lūkesčius, kaip teigiama rezoliucijoje. Gruzijoje vyruojanti nuomonė yra už integraciją į Europos Sąjungą ir NATO. Noriu priminti, kad 2008 metais to e, pasiekė šviesios atminties, atminties Lenkijos prezidentas Kačinskis ir Prancūzijos prezidentas Sarkozy išgelbėjo Gruzijos valstybingumą. Dokum, dokumente pabrėžiama, pavyzdžiui, 45 rezoliucijos punkte, kad Gruzija pirma privalo laikytis įgyvenindami energetinės infrastruktūros projektus aplinkos sauginių ES normų. ES bendradarbiaudama su šia jaunos demokratijos šalimi, tačiau e, turėtų vadovautis šiek tiek lankstesniu požiūriu. Ačiū. Dabar ponas Hokmarkas kalbės, prašau. Speaker, is... Pone pirmininkė kaip ir daugelis kolegų prieš tai kalbėjo, tai yra istorinis žingsnis, kurį žengėme. Mes e, atverėme Gruzijos žmonėms daugiau galimybių, sudarome geresnės gyvenimo sąlygas ir e, turime pamiršti, kad ši šalis nuolat patiria Rusijos grėsmę, kuomet dalis e, jos teritorijos yra okupuota. bet kokia Rusijos agresija Gruzijos atžvilgių yra visiškai neprimtina, lygiai taip pat kaip ir Ukrainos atžvilgių vykdoma Rusijos agresija. Svarbu suvokti, kad e, dabar atsiveria galimybė, kurią turi pasinaudoti Gruzija ir jos vyriausybė. Atsiranda galimybė laisvai prekiauti, atsiranda galimybė investicijoms, bendradarbiauti kitais lygiais, tačiau tai reiškia, kad Gruzijos vyriausybė privalo toliau vykdyti savo šalies reformas. O tai reiškia, kad e, selektinis teisingumas, kurį dabar pastebime, yra nepriimtinas. Selektyvinio teisingumo taikymas opozicijos atžvilgių Tuo metu, kai Gruzija artėja prie Europos, Gruzijos vyriausybė privalo užtikrinti, kad jos visuomenė priartėtų prie Europos demokratinių standartų. Todėl reikia pasinaudoti visomis atsiverinčiams galimybėmis, kurias suteikia šis susitarimas. Susitarimas yra istorinės svarbos, tačiau jis taip pat reiškia ir nemažus iššūkius Gruzijos vyriausybei, pasisakant selektyvinio teisingumo, tačiau šią sutartimį taip pat Rusijai aiškiai pasakoma, kad nesikištų į Gruzijos reikalus. Ponas Prečil. Norėčiau pasveikinti kolegą Mamikiną. Šiandien Gruzijai reikalinga mūsų parama ne vien tik tai demokratijai ir ekonomikos vystimusi paskatinti, bet ir tam, kad Gruzijai būtų pasiusta e, paramos jos teritoriniam vientisumui e, žinia. Mes turime padėti jiems kovoti su separatistais. E, šis sustarimas labai svarbus dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, teisingumas, teisingumo reforma labai svarbi čia yra. Asociacijos su Gruzija susitarimas yra labai svarbus ir labai gaila, bet po Krymo aneksijos Juodosios jūros regionas tampa vis labiau konfliktiniu regionu. Šis regionas labai svarbus, nes Kaukazo ir Juodosios jūros regionas dėja e, nebuvo įtrauktas e, į Europos integracijos e, bangą, kaip kad pavyzdžiui Baltijos šalis ir Balkanai. Ponas Priecel, ponė pirmininkė. Kitų Europos valstybių įtraukimas Europos vidaus rinką yra iš esmės teigiamas dalykas, ypač tuntamenyje, kad partnerėse, šal, šalise partnerėse vykdomos atitinkamos reformos yra laik, e, siekiama e, toliau plėtoti žmogaus teisės ir taip pat prisidedama prie strateginių e, ekon, e, energijos tiekimo užtikrinimo projektų. Tačiau e, kaipgi e, tos vertinti tokias formuluotės susitarime, kaip pavyzdžiui, kurios susijusios su Gruzijos e, e, integracija į NATO, kuri Gruzija iki šiol dar laikosi gana neutralios pozicijos šio klausimu ir žinome, kad jaučia didelį spaudimą iš Rusijos pusės, kalbant apie šios aspektus. Kodėl ES šiame sustarime E, išreiškė savo nustebimą dėl to, kad Rusija e, savo politinius ir ekonominius interesus e, gina grasindama Gruzijai įvairiais būdais. Ir, ir, ir, Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μαρτουσέλο. Δεκόιο, πόνας Μαρτουσέλο. Sí, ho l'impressione dal dibattito che si è sviluppato che qualcuno immaginasse. man susidaro įspūdis šios diskusijos metu kad kažkas čia įsivaizduoja kad yra pasirašomi susitarimai tam kad patiktume ar nepatiktume pavyzdžiui rusijai tačiau viskas yra juk visai ne taip. Mes esame 28 valstybių narių sąjunga, taip pat mes esame laisvos priekybos erdvė, kuri turi plėstis. Būtent dėl šios priežasties ES atsiveria šią, šiuo susitarimu, ES atsiveria e, vakarietiškos pakraipos šaliai ir kuri protingų sprendimų dėka demokratiją pasirinko. 2012 ir 2013 metais vyko e, tinkamai surenkti rinkimai, tinkamai vakarietiška prasme rinkimai ir jie tik tai patvirtino, kad ši šalis yra patikima. Patikima dėl, vien jau dėl laikymosi tų sutarčių, kurios bus pasirašytas. Na, be jokios abejonės, tam patikimumui išlaikyti dar darbo reikės įdėti, tačiau mes taip pat turime pripažinti Gruziją Mes galvojame pirmiausia apie galimybę didinti rinką ir pasirašyti konkrečius, konkrečius susitarimus su šia šalimi. E, pasakysiu dar kartą, kad tas susitarimas nėra pasirašomas tam, kad būtų kažkam tai įtikta ar kažkam pasipriešinta. Taigi siūlau ir toliau eiti mūsų keliu, plėsti Europos Sąjungą bei įtraukti visas rytų Europos šalis, tam, kad Europos sąjunga būtų vis stipresnė ir kad taptų tikra tautų sąjunga. Ačiū, kolega Modi. Ačiū, pirmininkė. Gruzijos premjero pono Karibašvilio laiške kalbama apie bendras vertybės. Šios bendros vertybės siekia ir apriepia daugiau nei paprasta prekyba. Palankiai vertinu asociacijos susitarimą ir e, gerus tarpusavio santykius tarp es ir Gruzijos, kuriais galima pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas, bendradarbiaudami su Gruzijos vyriausybė turime padėti jai vystyti savo socialinį modelį, socialinės apsaugos sistemą. Gruzijos vyriausybė įtraukė pilietinę visuomenę jau dabar į demokratinius procesus, į socialinės politikos e, kūrimą. Geras pavyzdys yra nesiniai priimtas antidiskriminavimo įstatymas. Ir <clears throat> Gruzijos vyriausybė e, turėtų e, nustatyti daug platesnį mastą, rimtesnį socialinį modelį, todėl nekantri laukiu galimybės bendradarbiauti su Gruzijos vyriausybė, įtvirtinant bendras vertybės. Pons Landsbergis dabar. Ponas ir ponai, ponė pirmininkė, rytoj ratifikuodami asociacijos sustarimą su e, Gruzija žengsime paskutinį žingsnį išpildydami įsipareigojimus, kurios prisėmė prieš metus Vilniuje. Europos Sąjunga stengiasi susiartėti su rytų kaimynais. Gruzija buvo viena iš aktyviausių regiono valstybių, už tai sumokėjo didelę kainą. Todėl šiandien turėtume didžiuotis, kad jau pasiekėme tokį etapą, nepaisant to. Yra ir nerima keliančių žingsnių, ženklų žmonės Grusijoje pasakantis už e, Europinį integraciją šiuo metu yra persekiojami dabartinės šalies vyriausybė turi suvokti, kad e, tokie jos veiksmai yra labai rimtai vertinami Europos parlamente. Neturėtume leisti e, sugniždyti tos demokratinius pasiekimus, kurie jau buvo pasiekti tame regione, turi Gruzija stiprinti savo teismų sistemą, teisinės valstybės principų laikytis ir tik tai tokiu būdu Gruzijos svajonė išsipildys, o neliks tuščiais pažadais. Ačiū. Ja, Ačiū, ponas Boni, pusantros minutės. Rusija pasiryžusi eiti link e- Europos ir tai tas pasiryžimas neprastėjo šiandieną, tai jis pras, buvo, po truputį kristalizavosi praėjusios vyriausybės darbo metu ir dabar sustiprėjo. Jau yra vykdomos vairios reformos ir e, žmonės e, galvoja, jog pro, europietiškas kelias yra teisingas kelias. Ir šiandieną mes turime progą sukaupti jėgas, kurių reikės siekiant naujų e, e, tikslų, tai yra, kurio galutinis tikslas yra e, narystė Europos Sąjungoje. Asociacijos susitarimas padės Gruzijai laikytis ir įgyvendinti Europos Sąjungoje galiojančius standartus ir taip pat, pavyzdžiui, laikytis tokių principų kaip teisės viršenybė. E, taip tapti modernę valstybę. Ir tai ne tik tai e, viešųjų paslaugų kokybės klausimas, bet ir e, stipri pilietinė visuomenė. Aš manau, kad šioje srityje ir taip pat ekonomikos srityje Gruzija netgi labiau galės sparčiau judėti į priekį. Ir vakarai ir ES turi nuolat remti Gruziją, teikti jai konsultacijas ir sudaryti sąlygas e, e, e, keliauti Gruzijos piliečiams be vizų į Europos Sąjungą ir Gruzijos šeimos turėtų jausti sustarim, šio sustarimo teikiamą naudą. Tačiau Gruzija ir apskritai visos partnerės turėtų aiškiai suvokti, kokios yra šių susitik, susitarimų e, siunčiamos žinios. Ta žinia, to žinios turėtų būti aiškios ir pačiai Rusijai, kuri turėtų suvokti, kad Gruzija e, pasirašydama tokį susitarimą e, demonstruoja savo kelią į vakarus. Dėkoju. Trys prašymai kalbėtis pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, panas Balčytis pirmiausia noriu pasveikinti savo kolegą mamikiną su labai rimtu dokumentu. gruzija tapo trečiąja rytų partnerystės šalimi po ukrainos ir moldovos sudariusia su europos sąjunga asociacijos susitarimą. tai yra labai svarbus žingsnis į priekį plėtojant europos sąjungos ir gruzijos santykius ir šiuo asociacijos susitarimu įtvirtinamas gruzijos įsipareigojimas eiti politinės ir ekonominės integracijos keliu visi žinome kad rytų partnerystės šalims teko ir vis dar tenka patirti daug sunkumų dėl savo apsisprendimo todėl sveikinu gruziją kad ji nepaisant patiriamų sunkumų ir spaudimo pasirinko europinės integracijos kelią. šis susitarimas bus abipusiai naudingas o ilgalaikėje perspektyvoje tvirtesni politiniai ir ekonominiai ryšiai leis užtikrinti didesnį europos stabilumą saugumą bei geresnį gruzijos žmonių gyvenimą. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πετ για ένα λεπτό. Thank you, Mr. Chairman. I strongly support... Ačiū, pana pirmininkė. Pritariu Gruzijos pastangoms žengti su artėjimas Europos Sąjunga keliu. Asociacijos susitarimo ratifikacija yra didelis žingsnis į priekį. Dabar reikės tą susitarimą gyvendinti. Tai bus rimtas iššūkis. Uh, Gruzijai. Tikiuosi, kad per Rygos e, viršūnės susitikimą 15 metais galėsime daugiau kalbėti apie Gruzijos pažangą. E, Vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano įgyvendinimas taip pat yra labai e, svarbus etapas ir aš tikiuosi, kad Rygos aukščiausio lygio susitikime taip pat bus galima kalbėti apie šią srityje pasiektą pažangą. Parama Gruzijos teritoriniam vientisumui yra <clears throat> būtina, siekiant užtikrinti jos nepriklausomą uh, užsienio ir saugumo politiką. Todėl mums didelį susirūpinimą kelia Rusijos bendrabiavimo sustarimas su Abhazija, su kitais regionais, kyla grėsmė, kad tokiu būdu Rusija gali okupuoti dalį Gruzijos teritorijos. Ačiū. Ačiū. Dabar vieną minutę kalbės ponas Korau. Ai, okay. Thank you, thank you very much, Mr. Sherman, to, for leaving me the floor. Ačiū, papirminkė, sudėkite man žodį. Ar eh, delle riflessioni dopo aver ascoltato, dopo aver ascoltato l'in... Norėjau keletą pastabų išsakyti. Klausiausi šių diskusijų. Norėčiau keletą minčių pasidalinti dėl asociacijos sutarimo su Gruzija. Moldova, Ukraina pasirašė tokius susitarimus. Kolegos kalba apie istorinius žingsnius į priekį, taip, tai yra labai svarbus esminiai istoriniai momentai. Mes palankiai, labai palankiai netgi vertiname tai, kad ES pagrindiniai principai bus gerbiami ir kitose šalyse. Tačiau kita vertus, nereikėtų pamiršti, kad ir Rusija dar egzistuoja. Mes juk turime taikos misiją nešti, e, kaip kad ir po antrojo pasaulinio karo, taip pat turime elgtis ir Rusijos atžvilgių. Pirmininkas, ačiū. Dar turiu du kalbėtojus savo sąraše. Ponas Nek. Ponas Nač dabar. Ačiū. Pane pirmininkė, Gruzijos artėjimas su ES strateginiu požiūriu labai svarbus visam regionui. Ir šį žingsnį vertiname teigiamai, todėl pritariu asociacijos susitarimui. Noriu kreipti jūsų dėmesį vieną svarbų dalyką kuris kol kas nesusilaukė labai daug dėmesio. Tai yra tautinių mažumų padėtis Gruzijoje ir ji galėtų tapti labai svarbiu aspektu nulemsiančių šalies ateitį, nepaisant to, kad įmamasi priemonių pagerinti mažumų padėtį vis dar nepakanka <clears throat> pasitikėjimo tarpusavio tarp šalies gyventojų daugumos ir mažumų. Ir, ir tas pasitikėjimo stiprinimas yra labai svarbus siekiant išlaikyti Gruzijos teritorinį vientisumą. <clears throat> Todėl jeigu mažumų problemos nebus sprendžiamas, tai šaliai jos vientisumai gali kilti grėsmė. Taigi tiek gyventojų dauguma, tiek mažuma turėtų ieškoti problemos sprendimo būdų. Ačiū pirmininkė, kaip kad kolega Kora, norėčiau e, įsitraukti į šią įdomias diskusiją savo pastabomis taipogi. Kasgi mane nustebino vienas, e, vienas kolega iš Italijos, iš EPP, kolega Morticello, paminėjo vieną specifinį aspektą šio susitarimo, kuris susijęs su e, Rusija. Jau kiti pasisakė kolegos taipogi tai minėjo, bet manau, kad klausimas nėra tinkamai užduotas. Susitarimas, asociacijų susitarimas su Gruzija neturi būti e, šiuo atžvilgiu traktuojamas. Mes turime pirmiausia kalbėti apie ES stipresnę šiame regione. Ne vien tik tai JAF, ne vien tik tai Rusija turi teisę veikti Kaukazo, Jodosios jūros regionuose. Ne tik tai šios šalis gali turėti įtakos. ES taipogi gali e, turėti savo įtaką ir per ekonomiką mes taip pat ir politinę įtaką galime turėti. Pirmininkas, ačiū. Dabar Avramopulos komisijos atstovų žodis. Um, Ačiū, panė pirmininkė. Dėkoju šiam parlamentui už įdomius ir taiklius pasisakymus. Mūsų diskusija pademonstravo, kad mes sutinkame dėl, nu, kad reikia tęsti sukeriopą paramą Gruzijai e, jos kelyje ES link. Mes taip pat visi e, džiaugiamės Gruzijos e, pasiryžimu toliau tęsti savo būtinas reformas, ypač kalbant apie tų reformų e, spartesnį gyvendinimą, teisingumo, teisinės viršinybės princip, principų srityse, taip pat siekiant, savo, ginant žmogaus teisės, pilietinės teisės, įskaitant ir mažumų teisės. Ir e, viskas turi būti vykdoma nepaisant įvairių politinių, kokį nors nederamos politi, bandymų padaryti politinę įtaką. Mes e, žinome, kad tvirtinu šį sustarimą, tai bus pirmasis žingsnis e, Gruzijai keliaujant tuo keliu ir stengiantis pasiekti pagrindinio tikslo, tai yra tapti demokratišką ir gerovės valstybę. Pane pirmininkė, dabar norėčiau pasakyti, kad norėčiau pabrėžti, jog asociacijos sustarimo tarp ES ir e, Gruzijos ratifikavimas, jai atvers europietišką perspektyvą, tai yra valstybei, kurie istorinė prasme ir geostrateginė prasme yra be jokios abejonės šalis vaidinsinti esminį vaidmenį tvirtinant taiką pačioje Gruzijoje, bet ir taip pat pačiame visame regione. Aš esu įstikinęs, kad Gruzija ga, bus ir taps europietiška demokratija, kurioje bus laikomas pagrindinių žmogaus teisių, demokratijos principų ir, ver, ir um, teisinių, teisinių vertybių. Ir pagaliau E, šitauta e, galės, e, pradės pagaliau išžiūrėti ir savo šviesę ateitį po daugybės įvairių sunkumų, kurios patyrė praeitįje. Dėkuoju, dabar, taryb, euro, dabar žodį suteikiu autoriu. Skunks. Pone pirmininkė, kolegos, komisijos nariai, pone Avramopulai, Šios dienos diskusija man dar kartą patvirtino, kad Europos Sąjunga ir Europos parlamentas remia politinius pokyčius Gruzijoje. Šis susitarimas atvers naujas galimybės, juo pademonstruosime savo solidarumą su Gruzijos žmonėmis. O ES Viena iš svarbiausių vertybių ir idėjų yra solidarumas, jis yra labai artimas mums socialdemokratams. Noriu pabrėžti, kad partnerystės santykių tarp Gruzijos ir ES plėtojimas ten nukreiptas prieš jokias kitas trečiasias šalis. Mes siekiame plėtoti bendradarbiavimą. Jis bus naudingas ne tik Gruzijai, bet ir visam regionui, skaitant ir kaimininės šalis. Dar kartą norėčiau padėkoti kolegoms, prisidėjusiems prie diskusijos joje dalyvavusiems, taip pat tiems, kurie man padėjo parengti pranešimą. Tikiuosi, kad rytoj balsavimo rezultatai bus teigiami, pareikšime aiškę paramą Gruzijai ir tikiuosi, kad rytoj. Balsavimo metu salėje taip pat bus ir Gruzijos prezidentas ir e, tai tik parodys, kad šio sustarimo ratifikavimas Gruzijai labai svarbus. Dar kartą ačiū. Labai ačiū už jūsų indėlį į bendrai darbą. Šis dokumentas yra labai svarbus. Rytoj dėl balsuosime. Baigiame diskusiją šio klausimu, balsuosime rytoj šio klausimu, dalyvaujant Gruzijos prezidentui. Kitas darbotvarkės klausimas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl kartumo proceso ir artėjančio Europos Sąjungos ir Somalio pusėsalio migracijos maršruto iniciatyvos.